ne šeimai priklausome, iš kokios šalies esame, nepriklausomai nuo to, ar dirbame Europos parlamente, taryboje ar komisijoje, visi sutelkę jėgas galime įvyk, įveikti šią užduotį. Ministro, Ačiū, ministrė. Tuo baigiame šios temos svarstymą. L'ordine del giorno reca ora le dichiarazioni del Pagal darbo tvarkę toliau išklausysime tarybos ir komisijos pareiškimų dėl kovos su homofobija Europoje. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį ministrui Vamenui. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, komisijos narė. Kaip ir rasizmas bei seksizmas, homofobija yra dėmė ant Europos vertybių. Ji grasina lygybės principui, pažeidžia tolerancijos dvasę ir įvairovės dvasę ir apjuodina aukų gyvenimą. Ir būtent todėl šiandien taryba stovi petys petin su parlamentu, kovojant su šiuo reiškiniu. Turime išlaikyti budrumą, kovodami su diskriminacija tai, tai reiškia, kad turime apginti ir, ir praktiškai įgyventinti vertybės įtvirtintas jungtinių tautų o, hartijoje ir žmogaus teisų priemonėse, tokiuose kaip pilietinių ir politinių teisų o, paktas e, ir taip pat ES pagrindinių teisų hartijoje ir kitose teisės aktuose. Tai susiję ne tik su seksualinė orientacija ir tapatybė. Tas iškinys apie kėsinasi į laisvę, taip pat į teisę laisvai kalbėti, renkti demonstracijas ir laisvai reikšti savo mintis viešojo erdvėje. Ir todėl taryba, kaip viena iš įstatymo kūrimo proceso dalyvių, ėmėsi priemonių siekdama apsaugoti Europos piliečius nuo diskriminacijos. Uh, tarybos direktyva dėl bendro pagrindo užtikrinančio lygų elgesį darbo vietoje ir verčiantis profesiją užtikrinimo yra svarbi tokia priemonė. Diskrimin... Niekas negali patirti diskriminacijos dėl įsitikinimų, e, amžiaus ar seksualinės orientacijos ieškant darbo. Todėl darbdaviai ne, neturi teisės diskriminuoti asmens, kuris yra e, gėjus arba heteroseksualus. Tačiau diskriminacija, žinoma, e, pasireiškia ne tik darbo vietoje. Europos piliečiai tikisi, kad su jais bus tinkamai elgiamasi ir mokykloje, lankantis pas gydytoją, nuomojantis būstą ir taip toliau. Niekas neturėtų patirti diskriminacijos dėl, sa, dėl savo lytinės orientacijos nei vienas neturėtų susidurti su priekabiavimu ir patyčiomis. Taryba šiuo metu svarsto komisijos pasiūlymą dėl naujos direktyvos, kuri užtikrintų apsaugą nuo diskriminacijos uh, erdvėse, kurios apima ne tik užimtumo sritį darbą, taip ir apimti socialinę apsaugos, šveikat, sveikatos apsaugos, švietimo bei galimybės nuotims prekiamis ir paslaugomis erdvės. Tačiau jūs puikiai žinote, kad dėrybos dėl šio pasiūlymo tikrai nebuvo lengvos. Taryba šį tekstą svarsto nuo 2008. -ųjų. Reikia kad visos valstybės narės sutartų prieš patvirtinant šį teisės aktą. Tačiau darbas yra teisiamas ir Danija, šiuo metu pirmininkaujantį taryboje, teiks pažangos ataskaitą e, EPSCO tarybai, kuri turėtų vykti birželio mėnesį. Teisė, kura žinoma yra žmogaus teisų ir lygaus elgesio su visais pamatas. Tačiau vien įstatymų nepakanka. Kita mums prieinama priemonė yra informacijos sklaida E, požiūrio keitimas yra ilgalaikis procesas. Su pasitenkinimu prisimenu, kad penkis, prieš penkis metus tarybos propo, ir tar, parlamento propaguojamos vertybės buvo įkūnytos 2007-uosius paskelbus lygių galimybių visiems metais. Mes tuo norėjome priminti savo piliečiams, kad visi žmonės turi teisę į vienodą bešališką elgesį, nesžvelgiant jų rasę, etninę kilmę, amžių ar lytinę orientaciją. Meli kolegos, mes turime tęsti šį darbą. Pagrindinių teisių agentūra taip pat gilina mūsų suvokimą apie tai, kas yra diskriminacija grindžiama dėl, dėl lytinės orientacijos. ES nori užtikrinti savo vertybių įgyvendinimą ir platėmesnėme pasaulyje. O Europos parlamentas budriai stebi, kaip šis procesas yra įgyvendinamas. Vien pažvelgusi laikrašių antraštės pakanka įsitikinti, kad homofobiniai išpoliai vis dar yra pernelik dažni Europoje ir už jos ribų. Europos parlamentas vardina ypač svarbu, vaidina ypač svarbu vaidmenį apginant, užtikrinant seksualinių mažumų apsaugą, kur, kurias nepakankamai gina politikai ir įstatymas. Europos sąjunga yra pasaulio lyderė, užtikrinama LGBT bendruomenės narių teisės. Ir mes turime šį procesą teisti drauge. Tai yra bendrai mums tenkanti atsakomybė parlamentui, komisijai ir valstybėms narėms. Tai yra bendra mūsų piliečiams visoje Europos Sąjungoje tenkantį atsakomybę. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministro, la parola, alla... Ačiū, ponė ministrė. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariai Reding. Pone pirmininkė, praėjusią savaitę, e, kovo 17 dieną, mes šventėme tarptautinę dieną skirtą kovai su homofobija ir transfobija. Ta proga aš padariau pareiškimą komisijos vardu. Ir norėčiau pakartoti čia ir prieš, kalbėdama prieš išrinktus Europos piliečių atstovus, kad homofobija ir transfobija yra žmogaus orumo pažeidimas, kurio negalima toleruoti. Ir tai yra visiškai nesuderinama su ES kūrimo vertybėmis. Europos komisija yra pilnai įsipareigojusi kovoti su šiais reiškiniais, turėdama ir pasitelkdama visas galės, kokias tik turi. Pagrindinių teisių hartijoje siekiama užtikrinti, kad lygių galimybių principas būtų užtikrintas visiems ir visur žmonės, kurie yra lesbiečiai, gėjai, biseksualai, ir pakeitę lytį yra aukos. Aukos, kuomet jie tampa netolerancijos, diskriminavimo, neapykantos apraiškų aukomis. Mes žinome, kad mūsų pagrindiniai dokumentai, tokie kaip teisų hartija, draudžia bet kokią diskriminaciją, kuri remiasi seksualinę orientaciją. Ir Neseniai patvirtintoje metinėje ataskaitoje, kalbančioje apie hartijos įgyvendinimą, komisija užtikrina, kad šis principas turės būti gerbiamas bet kuriame veiksme, kurio imsis ES ar valstybės narės įgyvendindamos ES teisės aktus. Diskriminacija besiremianti seksualinė orientacija taip pat yra draudžiama ir mūsų direktyvose, pavyzdžiui, direktyvoje, e, užimtumo direktyvoje. Komisija pateikė teisėkūros pasiūlymą išplėsti šį draudimą, taip pat e, kalbant apie galimybę naudotis prekiamis paslaugomis, švietimu, medicinos priežiūra. Ir dėja, kol kas toks pasiūlymas uh, užstrigo taryboje ir kol kas mes dar laukiame ataskaitos iš pirmininkaujančios valstybės, kalbant apie tai, kokias pastangas jį deda šioje srityje. Deja, taryboje mums būtinas vienbalsis e, e, nusiteikimas šiuo klausimu, dėl to kol kas šis klausimas yra užstrigęs. Vis dėlto yra didelė dauguma valstybių narių, kurios yra pasirengusios pritarti šiam tekstui. Mes turime ne tik teisės aktus, kurie galioja, taip pat turime ir uh, teisingumą. Keletą kartų buvo patvirtinta jurisprudencijoje, kad direktyva dėl lyčių lygybės ir prieigos prie prekių ir paslaugų taip pat draudžia diskriminaciją e, dėl lyties. Taigi, teisinio pagrindo požiūriu mes čia e, žinome labai aiškiai ir nėra jokių abejonių dėl to, koks yra ES teisinės pagrindas. Be to mes turime išlikti budrus ir Europos komisija išlieka budri, glaudžiai stebėdama bet kokias peticijos ir parlamento klausimus, kurie atkreipia mūsų dėmesį į tokią diskriminavimo praktiką dėl seksualinės orientacijos. Kai tik ši, šie klausimai patenka į ES kompetencijos sritį. Uh, LGBT teisės išlieka susirūpinimą keliantis klausimas. Pavyzdžiui, neseniai buvo nužudytas jaunas belgas iš Džeti homofobiniais pagrindais. Komisija taip pat įsteigė pagrindinių teisų agentūrą ir užsakė, kad ji atliktų konkretų tyrimą dėl diskriminavimo LGBT pagrindų. Uh, Ir visos valstybės narės bei Kroatija turės atlikti tokį tyrimą, kadangi mes turime turėti įrodymų. Ne tik įrodymų, kuomet nusikaltimas jau įvyksta, bet mes turime nustatyti apskritai, kur yra vykdomi tokie nusikaltimai tam, kad geriau suvoktume tendencijas šioje srityje. Tuo pat metu komisija vykdo informacinės sklaidos veiksmus visoje ES tam, kad kovotų su diskriminacija ir skatintų lygybę ir įvairovę. Mes remiame ir jūs tai žinote, ypač pilietinės visuomenės organizacijas, nacionalinės institucijas kovojančias su diskriminacija, besiremiančią seksualinę orientaciją ir lyties tapatybę. Kągi mes darome Europoje? Mes tai darome tą patį darome taip pat ir už Europos ribų. Europos išorės reikalų tarnyba puikiai suvokia, su kokiais sunkumais susiduria LGBT bendruomenė trečiosiuose šalyse - Rusijoje, Ukrainoje, Moldovoje, e, pacituojant tik keletą iš jų. Ten susidurėma ne tik su diskriminacija ir smurtu, taip pat vyksta ir tokių asmenų kriminalizavimas. ES nuolat smerkia tokius veiksmus ir mes nuolat raginame tų šalių atsakingas institucijas gerbti tarptautinės teisės įsipareigojimus susijusius su žmogaus teisėmis, įskaitant ir reikia, tai, jog reikia gerbti lygybės ir orumo principus. Norėčiau Jums priminti, kad aukšto lygio, aukštoji atstovė Katarina Ašten savo pastarajame uh, pranešime, kurį pasakė gegužės 17 dieną, pasmerkė homofobijos veiksmus ir paragino ES valstybės narės ginti žmogaus teisės, įskaitant ir um, susijusius su seksualinė orientacija ir lyties tapatybė. Ir lankydamasi už ES ribų, ji taip pat kartoja šios principus ir labai griežtai. Ponius ir ponai, Būdama ES komisijos narė atsakinga už teisingumą, aš ir toliau Europoje darysiu viską, ką galiu, kad ginčiau pagrindinės žmogaus teisės, kuriomis e, remiasi ES, kurių pagrindų yra įsteigta. Ir tai darysiu ne tik tarptautinę dieną skirtą kovai su homofobija, tačiau ir visomis metų dienomis, kadangi homofobijai vietos Europoje nėra. Grazie, komisarė Reding. Ora... Ačiū, komisijos narė Reding. Dabar frakcijų vardu. Pirmiausia, buzutil. Dvi minutės apie frakcijos vardu. E, pane pirmininkė, komisijos narė, ministrė, kolegos, niekas nebejoja, kad EPP frakcija smerkia homofobiją. Mes tikime, kad homofobija turėtų būti panaikinta. Mes tai turime daryti labai nuosekliai ir dabar pasinaudodami progą turime dar kartą pakartoti tai šią savaitę. Europoje nėra vietos bet kokiam diskriminavimui ir tai taikytina taip pat homofobijos apraiškai. Niekas to nebejoja. Šiandien Visos politinės e, parlamento frakcijos susėdo už vieno stalo, e, siekdamas parengti bendrą rezoliuciją skirtą prieš homofobiją. Šis reiškinys kelia daug skirtingų emocijų, tačiau EPP nori, kad debatuose būtų skirta daug dėmesio e, tam, kas yra homofobija, nes priešingų atveju mums nepavyks susitarti. Todėl EPP nori atkreipti dėmesį į du svarbus dalykus. Pirmiausia, mes turime turėti omenyje, e, kur baigėsi mūsų kompetencijos. Tai yra tai, ką mes galime padaryti ir ko negalime padaryti. Turime gerbti subsidarumo principą, kuris yra pagrindinis ES principas. Tai reiškia, kad tam tikri klausimai, kurie yra nacionalinių vyriausybių kompetencija, turėtų būti sprendžiami e, vyriausybių. Antra, turėtume vengti smerkti atskiras valstybės, ypač tais atvejais, e, kai ne atskiros valstybės vyriausybė yra atsakinga už tam tikrą iniciatyvą ar įvykį. Homofobija, ponė e, pirmininkė, yra netoleruotina. Turime užtikrinti, kad šis reiškinys būtų ištrintas ES ir už jos ribų. Tačiau siekdami tai padaryti veiksmingai, turime neprarasti pasitikėjimo, turime išlikti blaivus, vengti emocinio vertinimo. Turime taip pat suvokti savo įsipareigojimų ribas ir svarbiausia, turime kalbėti vienu balsu. Ačiū. Ačiū. Dabar SRD frakcijos vardu panas Kešman, dvi su pusę mintis. Pone pirmininkė, noriu padėkoti ponui Buzutiriu už jo pasisakymą mes e, visi vieningai balsuosime smergdami homofobiją, nes homofobija kelia grėsmę ir naikina gyvybės. E, naikina, e, kelia grėsmę tik tiems, kas užsima homofobiją, tiek jų aukoms. Šie reiškiniai iškreipia mūsų kontinentą. Ir kaip komisijos narė kalbėjo, to jauno žmogaus mirtis Briuselėje įvyko dėl to, kad jis yra homoseksualas. Moldovoje, e, Ukrainoje ir Rusijoje e, yra panašus įstatymai, kurie priverčia žengti atgal, o ne žengti į priekį pripažįstant visuomenės įvairovę. Reikia siekti apsaugos ir mes turime e, atsisakyti bet kokių siaurų stereotipų. E, pone pirmininkė, nelieka jokios prasmės. Pavyzdžiui, du dviniai e, gimę vienoje šeimoje atrodantis vienodai ir vienas iš dvinių gali pareikšti, kad jis ar ji yra homoseksualus ar heteroseksualus. Ir staiga tas vaikas, kuris ilgą laiką buvo gerbiamas, e, pareiškęs, kad jis yra homoseksualus, nebebus gerbiamas ir jam nebus taikoma bet kokia apsauga. Manau, kad reikėtų žmogų vertinti pagal tai, kas jis yra iš tikrųjų. Ir istorija taip pat mus moko e, to paties. Mes nesuteikiame žmonėms e, to išsilavinimo, e, kuris leistų jiems būti tomis unikaliomis asmenybėmis, kuriomis jie galėtų būti ir neužtikrindami to orumo, kuris jiems priklauso. Pone Buzutėlį, Aš tikrai nenoriu nieko keisti, kas buvo sutarti, tačiau, sutarta, tačiau mes turime apriboti savo siekius kai kuriuose valstybėse narėse. Tai yra itin svarbi, svarbu. Jei į, neįvardinsime tų valstybių, tai mes e, skatinsime ano, anonimiškumą, skatinsime homofobiją ir polinkį skirtingai traktuoti skirtingus žmonės. Pone komisijos narė, pone pirmininkė, yra bent vienas asmuo e, e, šioje salėje, kuris pats patyrė homofobiją. Aš taip pat esu gėjus ir aš patyriau, ką reiškia homofobija. Kodėl? Todėl, kad Todėl, kad mano šeima vis dėlto suteikė man visas e, galimybės mokytis ir aš dabar didžiuojasi tomis galimybėmis, e, kurias turėjau. Ir to paties turėtų siekti ir ES e, ir valstybės nepriklausančios ES. Ačiū. Ačiū. Alde frakcijos vardu, ponė Intveld dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Anksti Ką tik svarstyta tema buvo skirta eurozonos kriziai, stabilumo mechanizmui, e, stabilumo fondui. Galbūt e, reikėtų pasiūlyti ypatingas priemonės LGBT bendruomenės nariams. Jie sudaro 10 procentų Europos gyventojų, jie moka mokesčius visur, visais atvejais, tačiau joms neužtikrinamos tokios pateisės kaip kitų Europos piliečių. Jie negali tikėtis tokių pačių paslaugų iš e, savo šalies vyriausybės. Taigi galbūt negalime prašyti, kad jie mokėtų tokius pačius mokesčius. Aš čia šiek tiek ironizuoju, tačiau kolegos, žinoma, tai nesprendimas. Reiktų užtikrinti, kad Europos sąjunga ir valstybės narės užtikrintų vienodas visų Europos piliečių teisės ir kad taip pasiektume konkrečių rezultatų. Aš labai didžiuojuosi, kad esu šio Europos parlamento nare, kuris ypač aktyviai pasisako už LGBT bendruomenės narių teisės ir džiaugiuosi, kad pirmoji rezoliucija skirta kovai su homofobija yra svarstoma ir ponė Busutilai. Aš labai e, džiaugiuosi APP e palaikymu ir bendradarbiavimu rengiant šį tekstą turiu pastebėti, kad frakcijų sutarimas svarstant šį tekstą siunčia labai svarbus, svarbus signalą ir vir, mūsų valstybių vyriausybėms, bet ir kitoms valstybėms - Rusijai, Moldovai, kitoms, kuriuose su LGBT bendruomenės nariais elgiamasi tikrai blogai. Ir galiausiai, kolegos, neapykantos kumpinti pasisakymai, kurių, kuriuos girdime iš politikų politikų, politinių lyderių, religinių lyderių lūpų. Tai nėra nekalti pasisakymai, tai skatina neapykantą ir smurtą. Ir galiausiai ponui Busutilai noriu pasakyti štai, kad diskriminacija nebūtinai yra netoks blogas dalykas, mažesnė blogybė nei homofobija, nes jeigu tai toleruojame, siunčiame signalą, kad kai, kuri, kai kurie žmonės negali būti tokie pat lygus kaip kiti, kaip mes. Todėl aš norėčiau paraginti visus kolegas e, paremti rezoliuciją balsuojant rytoj. E, de... Ačiū. Dabar žaliųjų frakcijos vardu, ponė Lunačiak. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, ponios ir ponai. Prieš mažiau nei savaitę vyko tarptautinė diena skirta kovai su homofobija. Mes ją šventėme čia Europos parlamente, buvo parodyta uh, parodytas videofilmukas, dalyvavo daugelis komisijos narių, kurie sakė jauniems žmonėms Europoje, kad situacija gerėja. O būdama pati lesbietė, aš matau, kad bent jau kai kuriuose šio žemynų vietose patėtis nėra jau tokia lengva. Žinau, ką reiškia gyventi baimėje, ką reiškia bijoti e, žengti susikibus už rankų su savo mylimąją, pasibučiuoti su ją atsisveikinant traukinių stotyje. Homofobija yra susijusi su baime. Ir mūsų dokumentas e, siekia E, išnaikinti LGBT smerkimą remiantis prietarais. Ta pati galima pasakyti ir apie e, semitizmą, seksizmą ir kitas apraiškas. Mes turime tai smerkti ir užtikrinti, kad žmonės nebijos gyventi savo gyvenimu pilnai, tam, kad jie galėtų gyventi laimingą, mylinčių žmonių gyvenimą. Ir yra tikrai daug vietų šiame žemynė, kur, kurios mums kelia susirūpinimą. Tai buvo paminėtos jau valstybės - Rusija, Moldova, Ukraina, kartais tokių šalių vyriausybės, kartais kiti mėgina įgyvendinti praktikoje tokius teisės aktus, kurie draudžia viešai netgi kalbėti apie homoseksualumą. Matomumas, viešas kalbėjimas yra labai svarbus ypač jauniems žmonėms, kuriems svarbu atsiskleisti ir didžiuotis tuo, kokie jie yra. Tai priklauso nuo mūsų visose Europos lygiuose kalbėti prieš homofobiją, smerkti tai aiškiai, kurti strategijas, kurti planus, pane Reding, e, pagal kuriuos galėtume kovoti su homofobija ir užtikrinti vienodas teisės gėjams ir lesbietėms. Taigi, būtina užtikrinti, kaip jūs sakėte, kad šiame žemynė homofobija bus pasmerkta ir tai tikrai yra tas dalykas, kurio ne vienas iš mūsų neremėme. E Toliau EKR frakcijos vardu ponas Kirchhoff vienai minutiai. Pirmininkė, komisijos narė. Kaip Džordžas Vanbergas kažkada pasakė, homofobijos šaknis yra baime ir dar didesnė baime. Ar žm jei žmonės ima baimintis dėl savo ekonominio saugumo, reikia užtikrinti, kad tos baimės neauktų, kad jos netaptų pastangomis dehumanizuoti konkrečią visuomenės grupę. Net turime priešintis tokioms galimoms tendencijoms. Žinoma, visi turime skirtingą nuomonę apie tai, kokį vaidmenį ES čia gali suvaidinti. Aš asmeniškai manau, kad ES vaidmo socialinėje politikoje turėtų būti ribotas. Tačiau kai kurios valstybės narės sparte, siekės pas, spartesnės pažangos, užtikrindamos lygybės, lygybę. Tačiau manau, kad šiandien svarbu vienu balsu pareikšti, kad tai yra mūsų žemynų viena pamatinių vertybių, kad visi čia gyventis nusipelno vienodos pagarbos, turi tas pačias teisės, nežvelgiant į jų lytinę orientaciją. Ir man priimtinas tik tai toks e, variantas, o ne kas nors mažiau. Pone Kirhobai, ar sutinkate atsakyti į klausimą pagal mėlynąją kortelę? Taip. Uh, Ačiū, ponia Kirhopai. Ar jūs pritartumėte mano raginimui, kad konservatorių vadovaujama koalicija pateiktų pasiūlymą įteisinti gėjų santuokas? Mano atsakymas į tai yra štai koks koalicinė vyriausybė. Galiu su pasitenkinimu pažymėti, E, pasinaudos santykiais su kitomis valstybėmis, siekdama užtikrinti gėjų teisų pripažinimą bei Junktinėje karalystėje galiojančios civilinės santokos pripažinimą ir taip pat svarstys galimybės užtikrinti, įteisinti tos pačios lyties asmenų santoką. E Vieningųjų kairiųjų vardu dėjom pusantras minutės. Šeštadienį Aš dalyvavau debatuose su Vengrijos žurnalistais ir politikais. Ir vienas svarbiausių klausimų e, buvo įstatymas taikomas tik hetero santokoms. E, tai jau žingsnis lytinės neapykantos, lytinės orientacijos neapykantos kryptimi. Dabar dažnai kalbama apie e, lytį pakeitusius asmenis LGBT bendruomenę. Manau, kad turime e, rodyti pavyzdį. LGBT bendruomeniai reikalingas pavyzdys. E, politikai, kurie suvoka savo vaidmenį. Mes daug pažadų dalyjame, kad viskas bus geriau, tačiau realybė situacija, situacija suprastėjo. Reikia remti drąsius žmonės. Galbūt ne visi yra tokie drąsūs, kaip kai kurie kolegos šiandien čia salėje. Pone Reding, mes galime tik tuomet kreiptis į atskirų šalių vyriausybės, kai patys išluosime savo kiemą. Mane nuvylė jūsų atsakymas. Jūs kalbėjote apie tai, kad jūs nepasirengusi dabar kalbėti apie gėjų pozicijos, gėjų statuso keitimą. Ačiū. Dabar Pone Štrifler, dvi minutės. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pas pastarieji įvykiai kai kuriuose es valstybėse, kur buvo apribota e, žodžio laisvė hom, homofobijos pagrindų, yra tikrai neraminančios. Homofobinės tendencijos reiškiasi kai kuriuose valstybėse. Tai yra girdime e, e, smurtin, smurtą skatinančių pasisakymų. E, Reikia imtis priemonių prieš antihomoseksualinę propagandą. Turime paraginti uh, Rusijos, Ukrainos, Moldovos, Lietuvos, Latvijos ir Vengrijos atsakingas institucijas užtikrinti nediskriminavimo principą ir peržiūrėti šalise galiojančius įstatymus tarptautinės žmogaus, žmogaus teisų teisės kontekste. Reikia E, imtis atitinkamų priemonių dėl šiuose valstybėse galiojančių draudimų, tuos klausimus spręsti dvišalių pagrindų ir kaimininės politikos kontekste pagrindų. Tikrai apgailėtina, kad LGBT narių teisės neužtikrinamos kai kuriuose valstybėse narėse. Turime griežtai pasmerkti bet kokius raginimus e, imtis smurto prieš žmonės homoseksualumo pagrindu taip pat reikalinga e, pozityvios informacijos sklaida apie žmogaus seksualumą. Ir kartais ta informacija tampa nelegali, o tai yra tikrai katastrofa Europos Sąjungai. Grazie, la parola all'onorevole Guy. Ačiū. Toliau ponė Gijom dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Prieš keletą dienų, ke, septintą kartą e, atžymėjome dieną skirtą kovai su homofobija. Tačiau aš abejoju, ar reikalai gerėja. E, homoseksualumas jau ne, nebėra baudžiamuoju nusikaltimu, tačiau mes, atrodo, ir toliau turime kovoti su E, smurto apraiškomis, kuriuos patiria LGBT nar, bendruomenės nariai. Daugelie pasaulio valstybių yra e, įstatymai numatantis baudžiamasias sankcijas už homoseksualumą. Kai kuriuose pasaulio valstybėse e, homoseksualumas iš esmės yra grėsmė gyvybei. E, Ir mes turime ypač didelį dėmesį skirti tokioms situacijoms ir, užtik, ir siekti tarptautinės apsaugos užtikrinimo. Deja, e, lygybė nėra užtikrinama ir mūsų valstybėse. Dažnai LGBT e, bendruomenės nariai sus, sus, susiduria su stereotipiniu požiūriu. Reikia imtis priemonių, kad e, kad būtų kovojama su diskriminacija, reikia gyvendinti direktyvą ir imtis priemonių keliais lygmenimis. Visų pirma, švietimas, mokyklų programos, kurios e, dėsto požiūrį besipriešinantį stereotipams. Toliau galimybė homoseksualioms poroms įsivaikinti kūdikius. Taip pat homoseksual, antihomoseksualios E, tendencijos iš esmės yra rasistinis e, požiūris. Ačiū, ponė Latford, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš su malonumu e, išgirdau tai, kad Jungtinė karalystė buvo klasifikuota kaip geriausia šalis, kurioje LGBT teisų labiausiai paisoma. Ir žinoma, tai yra mūsų ankstesnio darbo dėka. Ir dabartinis poslinkis yra tai, jog mes svarstysime e, tos pačios lyties asmenų santokų klausimą. Tačiau taip pat yra ir ES matmuo, e, kuomet e, gėjų susituokusi pora persikelia į kitą ES šalį, jie praranda savo teisės, įskaitant ir tėvų teisės. Visi LGBT nariai ES susiduria su diskriminacija ir prietarais. Tai yra susiję su homofobija Tai yra bjauru, jie kenčia nuo neapykantos nusikaltimų, smurto ir e, net jeigu yra žudomi. Aš tvirtai remiu Simono Bustil iniciatyvą ir EPP e, teikti šią rezoliuciją. Mes visiškai neseniai taip pat turėjome įstatymą dėl homoseksualumo skatinimo, kuris buvo žinomas kaip skyrius 28. Dabar jau diskutuojame apie tos pačios lyties asmenų santuoką. Taigi pažanga yra galima. Grazie, la parola all'onorevole. Ačiū. Ačiū. Ponas Pusut, dvi minutės. Gerbima pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pasakyti kolegijai Latvart, kad mūsų frakcija tik šį vakarą priims sprendimą ar remti rezoliucijos projektą. O klausydama šiandienos debatų linkęs neparemti šios rezoliucijos. Aš tikrai esu kovotojas už žmogaus teisės, esu homofobijos priešininkas, tačiau LGBT bendruomenės teisės man atrodo nesąmonė. Aš kalbu apie žmogaus teisės ir žmogaus teisėms priklauso ir teisė būti homoseksualu siekiant nediskriminavimo. Ta teisė gina Pagrindinių teisių hartija taip pat e, kiti svarbus straipsniai įtvirtinti ES sutartyse. Europos Sąjungoje, aišku, būtina imtis tam tikrų teisinių žingsnių, tačiau apie tai šiandien nekalbame. Šiandien kalbame apie taip vadinamą homoseksualumą. Galima būti prieš tai, galima būti už tai, tačiau nieko bendro šios diskusijos neturi su žmogaus teisėmis, todėl kad pagrindinių teisių hartijoje labai aiškiai pasakyta, kad kiekviena šalis pati nusprendžia, kaip ji suvokia šeimos institutą. Vokietija, Vengrija ir kitos valstybės turi turėti teisę priimti sprendimą, kad santuoka yra ryšys tarp vyro ir moters. Ir ši teisė priimti tokį sprendimą yra įtvirtinta pagrindų hartijoje. Mes negalime visko sumesti į vieną puodą ir lyginti tų reiškinių su tais žiauriais veiksmais, kurių ėmėsi Putinas. Praėjusią plenarinę sesiją Strasbūrę aš kalbėjau, kad mes pasisakome prieš ideologinį persekiojimą. Žmogaus teisės yra pernelyg brangios, kad jas painiotume su visuomenės propaganda. Todėl aš esu labai nusivylęs dėl šiandien vykstančių diskusijų. Aš tikrai pasisakau prieš homofobiją, esu už žmogaus teisės, tačiau pasak, pasisakau prieš visuomeninę ideologiją. Ačiū. Pone pirmininkė. Manau, kad šioje srityje dar daug ką turime nuveikti. Todėl, kad nėra priimta nediskriminavimo direktyva visoms sritims. Nėra užtikrintas lygus traktavimas homoseksualioms poroms homoseksualios poros persikėlusios į kai kurias valstybės nares praranda e, savo teisės. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į e, diskriminavimo, tiksliau, nediskriminavimo laisvę. Reikia didesnės pagarbos. E, reikia suteikti teisę žmonėms patiems apsispręsti dėl savo seksualinės orientacijos. Ir čia žiniasklaidos vaidmuo taip pat yra didžiulis. Vengrija galėtų didžiuotis savimis, todėl kad Vengrijoje yra priimti įstatymai nukreipti prieš diskriminavimą. Šie įstatymai galėtų tapti pavyzdiniais, tačiau jau antrą kartą taip nutiko, e, kad Policija bandė uždrausti LGBT bendruomenės eiseną Budapešte. Budapešto valdžia imasi visų veiksmų, kad gėjų ir lesbiečių eisenos nevyktų. Dar daugiau, Vengrijos politikai stiprina šią poziciją, tai yra netoleruotina. Komisija turi imtis konkrečių veiksmų Ji turi stengtis, kad atitinkamų direktyvų įgyvendinimas būtų stebimas. Mums reikalinga Europa be diskriminavimo. Taryba turėtų pritarti horizontaliai nediskriminavimo direktyvai ir valstybės turėtų rinktis tolerancijos politiką, taikydamos ją švietime visų pirma. Labai ačiū dabar Jekonsari, vieną minutę. Uh, moment, please, Vieną minutę, sako pirmininkė. Pone Gonš, ar jūs sutinkate atsakyti klausimą pagal mėlyną kortelę, tuomet prašau. Pone Posel, tai prašau. Ačiū. Noriu paklausti kolegės Gions, ar ji žino, kad Fides vyriausybė Vengrijoje ir e, kovoja prieš kraštutinius dešiniuosius, o socialistinė opozicija, aš skaičiau apie tai, kad uh, E, dabar bendradarbiaus su Jobik. Ar tai tiesa? Būtų įdomu sužinoti, kokia jūsų pozicija šiuo klausimu. Nagyon rövid lehet a válaszom. Nem. Ez az együttműködés egyértelműen nem működik. A... Šis bendradarbiavimas tikrai nevyks Vengrijos parlamente dėl, dėl Jobik pozicijos, todėl kad socialistų frakcijai šis klausimas yra visiškai neprimtinas. Aš Manau, kad Fidesz vyriausybė linksta politinio kraštutinumo link. Yra siekiama užkirsti galimybę surenkti LGBT bendruomenės eiseną. Anksčiau to nebuvo. Aišku, dar daug ką galėčiau pasakyti šio klausimu, tačiau laikas man to neleidžia. Prego, onorevole Jakonsari, per un minuto. Dabar žodis ponė Jakonsari vienai minutiai. Pone pirmininkė. Va, ministras Vamenas buvo teisus, teikdamas, jog homofobija yra dėmė Europos peizaže. Ir taip pat noriu pasidžiaugti e, iniciatyvą pagristų e, komisijos narės Reding požiūrių į šį klausimą. ES reputacija yra e, svarbi, ji yra gerbiama įstatymų viršienybės užtikrinime. Todėl turime ir toliau užtikrinti, kad mūsų teisės aktuose neatsirastų diskriminuojančių priemonių, netgi slaptų uh, ne, neturėtų būti jokio e, stigmatizuojančio požiūrio įtvirtinta. Ypač tai aktualu jauniems žmonėms. Prezidentas Obama taip pat nusipelno pagirų, kaip ir ministras Vamenas bei komisijos narė Reding, už jo pastarasias priemonės sutikiant galimybę, pri, pripažįstant gėjų santokas. Ačiū. Toliau ponė Hedvinai minutiai. Ačiū. LGBT bendruomenės nariai ir jų teisės yra daug svarbesnis klausimas nei pienų kvotos. Čia turiuomenį ponos Link vakardienos klausimą. Ir taip, ponė Busutilai, mes turime E, emociškai susisijęti su šiuo klausimu, nes kiekvieną dieną ES vyksta išpolių prieš žmonės dėl to, kas jie yra. Jie susiduria su priespauda e, ir netgi kartais žudomi. 2012-aisiais mes Europoje dar ne, nesame pasiekę pakankamos pažangos, tai apgailėtina. Galioja Yra direktyva dėl kovos su diskriminacija, tačiau jį dulėja kažkuriame tarybos talčiuje, nes kažkas taryboje priešinasi LGBT teisų įtvirtinimui. Vengrijoje e, priimama, priimami kon, konstitucijos pakeitimai, pagal kuriuos tik vyras ir moteris gali sudaryti santoką. Latvijoje įstatymas draudžia teikti informaciją apie homoseksualumą. Man kažkaip sunku suvokti kai kuriuos šiuos dalykus. Ir na, svarbiausias žodis čia yra šeima. Užtikrinamas laisvas žmonių judėjimas taip pat ir šeimų, tačiau ne, ne visiems. Šeimos apibrieštis netitinka realybės. Tai tikrai labai apgailėtina, nes ES bendradarbiavimo vienas pamatinių kertinių akmenų yra žmogaus teisės. O būtent tai yra susiję ir su LGBT bendruomenės narių teisėmis. Grazie, Ačiū. Pone Thompson, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Europos Sąjunga aktyviai kovojo už demokratiją ir žmogaus teisės. Todėl rytoj turime pritarti šiai rezoliucijai prieš homofobiją. LGBT bendruomenės nariai neturi būti diskriminuojami dėl savo seksualinės pakraipos, tačiau likščiol yra taip, kad šie žmonės yra žeminami dėl savo seksualinės orientacijos visur Europoje. Kaip politikė ir kaip europietė turiu pasakyti, kad šis elgesys turi būti panaikintas, turime kovoti prieš diskriminavimą, nes tik tada galėsime tikėtis, kad šios teisės įsitvirtins um, visuomenėje. Danijoje vasarą priimtas, bus priimtas įstatymas, e, kurio remiantis e, vienodos seksualinės orientacijos žmonės galės būti palaiminti bažnyčioje. Tai yra progresyvus žingsnis į priekį, užtikrinant žmogaus teisės mūsų visuomenėje. Ačiū. Ponas Darten, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ponė komisijos narė priminė, Belgija neseniai sukrėtė jaun, jaunuolio mirtis. Balandžio mėnesis buvo nužudytas dėl savo seksualinės orientacijos. Deja, tai yra homofobiško išpolio pavyzdys. E, homofobijos paplitimas yra neįvertinamas, ji yra realybė, tai yra liūdna realybė. Ir ji neapsiriboja vien Belgija. Homoseksualus asmenys daugelį valstybių narių tampa diskriminacijos aukomis ir susiduria su fizinė agresija. Belgijos vyriausybė išreiškė sieki parengti kovos su homofobija veiksmų planą ypač LGBT dalių bendruomenės atžvilgių. E, kalbama apie asmens laisvės užtikrinimą ir nediskriminavimo principo užtikrinimą. Belgija turėtų e, įgyvendinti Europos kovos su homofobija veiksmų planą. Turime visų pirma pri, prisiminti horizontal, horizontalę direktyvą kovai su diskriminacija. Aš rengiu pranešimą dėl jos. Ačiū. Dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pone Sinklė, pirmoji sąraše. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš ir pati atvirai esu homoseksuali ir sutinku beveik su visko, kas šiandien buvo pasakyta parlamento rūmose, išskyrus su to, kas sakė ponas Postul. Uh, Man susirūpinimą vis dėlto kelia tai, kad visi šie didingi žodžiai, kurie buvo šiandien čia pasakyti, na, mes tikrai žinome, kad homofobija yra blogas dalykas, bet kągi galime pasakyti apie praktiką. Aš nukentėjau nuo dviejų homofobinių įvykių, būdama parlamentarė, ir parlamentas tiesiog nepasivargino sureaguoti. O ką galime pasakyti apie trečiasias valstybės? Laimiai, aš gyvenu tokioje šalyje, kaip kad sakė baronienė Latford, e, kuri yra pati geriausia vieta pasaulyje būti atvirai homoseksualiu. Deja, yra daugelis kitų žmonių pasaulyje, kurie to negalėtų pasakyti. Ir tiesiog ties mūsų, ties Europos slengščių Ukrainoje padėtis yra visiškai kitokia ir daugelis šio parlamento narių, kurie keliaus į Ukrainą kaip kokių nors organizacijų atstovai arba kaip ES atstovai susidurs su problemomis. Šiandien Europo, Junktinės karalystės užsienio reikalų ministerija e, draudžia keliauti į Ukrainą atvirai homoseksualiems asmenims. Ir kasgi būtų, jei ES tokie asmenys keliautų į Ukrainą? Galbūt reikėtų boikotuoti tokias šalis. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Morganti. Ponai Morganti. Ačiū, pirmininkė. Aišku, teisinga yra kovoti su diskriminacija ir smerkti bet kokio tipo smurtą Reikia nepamiršti tam tikrų pagrindinių vertybių, kurios yra mums labai svarbios. Pavyzdžiui, santoka yra ir moters vaikai. To neįmanoma, kai yra vienos lyties asmenų santoka. Aišku, gal yra kažkokie tam tikri santykiai galimi, bet kaip galima kalbėti tokiu atveju apie santoką ar, ar vaikų turėjimas, turėjimą. Uh, motina gamta aiškiai mm, sako, kad reikia vyro ir moters, kad būtų šeima. Visa kita yra savanadiški dalykai. Aišku, galima uh, ramiai, turime teisę taikiai ramiai gyventi, nežiūrint lytinės orientacijos, turi būti tarpusavio pagarba, bet aišku, reikia nepamiršti ir prigimtinių dalykų. Flašikova. Dėkuojam vėl pekni, pani predsedajúca. Pan... Ačiū, pirmininkė. Ministrė komisarė, kolegos, labai džiaugiausi klausydama jūsų pasisakymą. Aš nekalbėsiu apie valstybės už ES ribų, nes yra problemų su homofobija ir pačioje ES. Praeitą savaitę, prieš kelias dienas, Slovakijos parlamento narys m, mm, savo kalboje pasakė, kad homoseksualai yra sergantis žmonės, ligoniai, kurie turi būti uždaryti ir gydomi. Taigi reikia neapsimetinėti, kad tik tai už ES ribų tokie dalykai vyksta. Vyksta tai ir ES. Tikrai daugiau negu stebina tokie pareiškimai. Aš kuomet bendrauju su bičiuliais, aš neklausiu jų, kokia yra jų lytinė orientacija, ką jie um, daro toje srityje. Aš mm, kas man yra svarbiausia, kad mano bičiuliai, mano draugai būtų žmonės, kurie yra padorus, kurie tvarkingai gyvena ir man atrodo, kad e, tokie išpoliai yra ne vien tik tai iš ekstremalų, bet net ir iš atskirų valstybių narių e, politikų pusės ES matomi. Tai jeigu tos pačios lyties uh, partneriams leis, leidžiantis porą gyventi teisės aktai negali būti priimti vienoje ar kitoje atskiroje valstybėje narėje, tai galbūt tai turime padaryti mes ES lygmenių. Grazie, la parola all'onorevole Prendergast. Ačiū. Toliau Prendergast. Thank you, uh, Chair. At year... Ačiū pirminkė. Metai iš metų mes vis čia darome pareiškimus, susmerkėme e, įvairių asmenų ar valstybės institucijų homofobinius veiksmus. Mes turime pažiūrėti į ES valstybės narės ir kaiminės šalies atidžiau. Neseniai LGBT parlamento grupės e, viename e, videofilme mes aiškiai pasakėme, kad stengsimės, kad e, tokiems žmonėms būtų lengvesnis gyvenimas. Ir kaip tarybos atstovas, aiškiai pasakė, diskriminacija e, e, lytinės orientacijos pagrindu negali būti vykdoma darbo vietoje. Tai yra ES nuostatose pasakyta. Tačiau, nežiūrint įsitikinimo amžiaus, ir kitų pagrindų, um, ir kitais pagrindais vykdoma diskriminacija, tokie, um, tokia diskriminacija draudintys teisės aktai turi būti priimti, tačiau jie vis dar blokuojami e, taryboje. E, manau, kad tikrai valstybės narės turi sustiprinti savo pasangą šioje srityje ir priimti atitinkamus teisės aktus. Kornelisen. Ačiū, ponia Kornelisen. Mm, Thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė. Praeitą sekmadienį buvau Ukrainoje. Ten tikėjausi sudalyvauti pirmame gėjų parade organizuotame Ukrainoje. Tačiau dėje šis paradas buvo atšauktas, todėl kad Savo akciją surengė 500 ekstremistų. Ir dabar Ukrainoje yra parengti du įstatymo projektai, kurie dar labiau apsunkintų homoseksualių žmonių gyvenimą Ukraina. Ir Moldova, kurioje aš buvau prieš savaitę, yra Europos šalis, jos nori dalyvauti laisvos Europos, laivos, laisvoje priekybos zonoje, nori, kad jų piliečiai galėtų keliauti be vizų. Aš noriu, kad būtų užtikrinta, kad e, judėjimo laisvė būtų užtikrinta tik tuo atveju, jeigu bus saugomas visų žmonių teisės, nepriklausomai nuo jų lytinės orientacijos. Ačiū. Dabar. Pane Miranda. Ačiū. Pirmininkė, Komisija labai įdomu matyti šį direktyvos pasiūlymą. Manau, kad iš tikrųjų labai svarbu dirbti šią linkmę ir aš džiaugiuosi, būdama LGBT grupės narė šiame parlamente. Iš tikrųjų turime kovoti prieš diskriminaciją ir šovinistinės kalbos naudojimą, prieš persekiojimą, taip pat ir persekiojimą darbe. Ir visus šios reiškinius turi pakeisti tolerancija ir lygios galimybės. Kas antrą dieną maždaug visame pasaulyje e, yra nužudomas žmogus dėl homoseksualumo. Ir 70 pasaulio šalių oficialiai e, smerkia žmonės dėl jų homoseksualumo ir mes turime užtikrinti, kad homoseksualių žmonių teisės būtų tinkamai ginamos. Ačiū dabar um, komisijos narė Reding. Pone pirmininkė, manau, kad tarsi ir vienbalsiai pasisako kalbėjusieji homofobijai ne vieta ES, nei atviroms, nei paslėptoms formoms. Ne vienoje valstybėje narėje taip pat tai nepriimtina naujosiose valstybėse narėse, nepriimtina bet kurio piliečio atžvilgiu, kuris begyventų. Taip pat mm, šie reiškiniai nepriimtini ir kitose, ne ES šalise, kurios nori su ES bendradarbiauti. Aš sakiau savo kalboje citavau ponę Ašten, kuri dažnai pasisako taip pat ir šiais klausimais įvairiose šalise. Pirmininkė, aš nekartosiu to, kas jau buvo šiandien pasakyta, bet buvo iškeltas klausimas, į kurį jau nekartą esu atsakiusi ir raštu. Ir svarbu jį atsakyti ir dabar, čia šioje salėje, kad viskas būtų aišku. Būtent dėl ryšio tarp laisvo judėjimo direktyvos ir abipusio pripažinimo tos pačios lyties porų. Žinote, kad laisvo judėjimo direktyvoje leidžiama ES piliečiams ir jų šeimos nariams e, vykti iš vienos valstybės į kitą nepriklausomai nuo e, to, e, kokios lyties yra sutoktiniai. 24 direktyvos straipsnis užtikrina, kad tos pačios lyties poros, kurios naudojasi laisvo judėjimo teisė, turi tas pačias teisės visose valstybėse narėse ir savo valstybėje narėje ir priimančioje valstybėje narėje. Tokios poros priimančioje valstybėje narėje neįgauna daugiau teisių nei tos teisės, kurias jos turi savo kilmės valstybėje narėje. Ir uh, tos pačios lyties asmenų porų pripažinimas nėra reglamentuojamas šią direktyvą. Direktyvoje kalbama tik apie atvykimą ir apsigyvenimą kitoje valstybėje narėje asmenų, jų šeimos narių, jų sutoktinių nepriklausomai nuo jų lyties ar socialinės orientacijos ar seksualinės orientacijos. Tai reiškia, kad e, visos valstybės narės turi suteikti galimybę apsigyventi valstybėje narėje asmens sutoktinių nepriklausomai nuo jos, e, jo lyties ar, ar seksualinės orientacijos. kada yra kažkokių neteisingų teisinių interpretacijų, kaip tuomet elgiamasi. Galbūt aš pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, Lenkijos valdžios institucijos atsisakė išduoti civilinio statuso pažymėjimą asmenims, kurie norėjo užregistruoti partnerystę su tos pačios lyties asmeniu. Komisija įsikišo ir pasakė, kad e, toks sprendimas yra nepriimtinas. Tuomet e, Lenkijos atitinkamos institucijos pranešė, kad bus atsisakoma tokios praktikos, kai teiraujamasi būsimo partnerio ar būsimo sutoktinio lyties, kai prašoma pateikti informaciją apie lytį. Taigi šis pavyzdys rodo, kaip galima įsikišti į valstybių narių teisinių sprendimų prieimimo procesą ir pakeisti praktiką, kuri netitinka ES teisės normų. Grazie komisarija, la parola al ministro Vammen. Ačiū komisijos nariai. Dabar žodis ministrui Vaminui. Ačiū pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai. Tai turėčiau trumpai rezumuoti, pateikti išvadas. Tai sakyčiau, kad galiu konstatuoti, jog kalbame apie parlamentą, komisiją ar tarybą, visi kalbame pagal vieną liniją. Tai yra, kad reikia kovoti su diskriminacija ir reikia apsaugoti pagrindinės teises. Tai yra Europos bendradarbiavimo pagrindas ehm, šiandienos diskusijose turėjau galimybę aiškiai pasakyti, kad taryba tikrai laikosi tų pačių linijų, tų pačių principų, kaip ir Europos parlamentas. Mes siekėme garantuoti tą principą, kad nei vienas pilietis neturi susidurti su diskriminacija dėl savo lytinės orientacijos. Tai yra pagrindinis principas. Labai svarbu pabrėžti, jog valst, visos valstybės narės turimtis reikiamų priemonių, kad visi ES piliečiai turėtų galimybę naudotis šiomis teisėmis. Dabar. Tai buvo pasakyta ir rašte, ir įgyveninimo paaiškinimuose, ir pirmininkaujantį Daniją toliau dirbs dėl šios direktyvos skirtos kovai su diskriminacija, nes yra labai svarbu išnaikinti bet kokią diskriminaciją darbo vietoje. Aš pasižymėjau tai, kas buvo labai teisingai šiandien diskusijose pasakyta. Ir tikrai pažadu Jums, kad visą tai perduosiu tarybai. Ir noriu pabrėžti, kad pirmininkaujantį Daniją sieks, kaip galima geriau apginti šias pagrindinės teises. Ir dirbs vardant to iki pat paskutinės mūsų pirmininkavimo minutės ir aišku ir po to pasibaigus mūsų pirmininkavimui. nes visi, ar Europos parlamento nariai, ar tarybos nariai, ir komisijos nariai, koks be būtų mūsų tikėjimas, kokie būtų mūsų lytiniai pasirinkimai, kokie būtų mūsų kilmė ir panašiai, mūsų užduotis yra viena - pasirūpinti, kad homofobija kuri dėja yra mūsų istorijos dalis, niekada daugiau ateityje nepasireikštų, kad, tai nebūtų, kad jai nebūtų vietos mūsų bendroje ateityje. Ačiū. Ačiū ministrui. Pateikti penki pasiūlymai dėl rezoliucijų baigus diskusijas. Diskusijos baigtas. Balsuojama bus ketvirtadienį. Kitas darbo atvarkės klausimas.